Der Präsident! Guten Morgen, meine Damen und Herren. Labas rytas, ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Pirmasis darbo atvarkės punktas, tai yra pareiškimas, e, e, tai yra e, komisijos pareiškimas dėl pasirengimo Europos E, tarybos vadovų susitikimui ir dabar aš norėčiau steigti žodį tarybos atstovui. Pavasario vadovo tarybos susitikimas yra tradiškai skiriamas ekonominiai ir socialiniai politikai, tačiau prieš kalbant